Labas rytas, mano pavardė Martinės, aš esu parlamento vicepirmininkas, atsakingas už santykius su nacionalinės parlamentais Europos parlamento prezidiume. Ponas Buzekas manęs paprašė kartu su kolega Peru Westerbergu, Švedijos Raikstago atstovu, koordinuoti šį posėdį. Aš kalbėsiu ispaniškai, nes e, kita vertus aš esu atsakingas už daugia kalbystę šiame parlamente, todėl būtų labai keista, jei kalbėčiau ne savo gimtają kalbą. Taigi, noriu pradėti šio ryto posėdį. Sveiki susirinkę. sekretariatas man išaiškino, kad norintieji užduoti klausimus Švedijos ministrui Westerbergui turėtų užsiregistruoti. Taigi, jei jūs norėtumėte pasikalbėti su ponu Baro ar ponu Westerbergu, turėtumėte registruotis iš anksto sudarysime kalbėtojų sąrašus, o tada suteiksime žodį pasisakyti. Pagal darbo atverkę numatyta pirmiausia suteikti po 40 minučių kiekvienos darbo grupės, pirmos, antros ir trečios ataskaitų pristatymui. Šios darbo grupės uh, posėdžiavo vakar, pono Lopes Agilar šiandien nematau. Jis turėjo parengti pirmosios darbo grupės pranešimą, e, kad dirbtume veiksmingai. Norėčiau suteikti žodį antrosios darbo grupės pranešėjui. Taigi, suteiksime žodį Švedijos atstovui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 norėčiau pristatyti antros darbo grupės darbą. Daugelis kalbėtojų sakė, kad labai svarbu yra sukurti bendrą teisinę erdvę Europoje, kad teisinės sistemos galėtų bendarbiauti. Dabar, aišku, reikia atsižvelgti į valstybių narių skirtingas tradicijas ir skirtingas situacijas. Diskusijos metu susiformavo konsensusas, kad reikia atsisakyti eksekvato procedūros, net jeigu, aišku, ir bus reikalinga daug skirtingų procedūrų panaikinti pakeliui į tą tikslą. Aišku, kad sprendimų kokybė gali būti pakankamai skirtinga valstybėse narėse. Buvo minimos įvairios problemos susijusios su, su skirtingais teismų sprendimais, jų rūšimis. Todėl labai svarbu yra pabrėžti teisinio tikrumo svarbą, norint užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą įvairiose skirtingose teisės e, sritise, pavyzdžiui, šeimos teisės srityje, dėl tam tikrų skirtumų tarp valstybių narių gali kilti pakankamai rimtų problemų. Aš nenorėčiau pernelyg ilgai kalbėti, todėl norėčiau pasakyti, man atrodo, yra normalu, kai šios ryties atstovai susėda kartu, e, kalba apie e, skirtumus teisinėse sistemose ES ir galvoja apie tolesnius žingsnius aš manau, kad čia būtų nat natūraliausias žingsnis į priekį eksekvator procedūros panaikinimas. Eh, Ačiū man Ačiū noriu padėkoti ir už tai, kad jūs trumpai kalbėjote, o ponė Anti Afsan. O dabar norėčiau suteikti žodį Fernando Lopes Aguilar, kuris yra pilietinių teisių komiteto pirmininkas Europos parlamente, kad jis galėtų pristatyti pirmos darbo grupės darbą. Labas rytas, gerbiami pirmininkai, ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų delegacijų nariai iš ES valstybių narių. Aš pasistengsiu per šias kelias minutės pristatyti tų diskusijų, kurios vyko pirmoje darbo grupėje vakar dvasę ir turinį. Mūsų darbo grupės darbo tema buvo piliečių Europos kūrimas. Diskusijose buvo pabrėžiama, kokia svarbi yra demokratinės Europos kūrimo mintis. Labai svarbu, kad ji būtų legitimizuota per pilietiškumo idėja. Mes visi esame Europos piliečiai ir Europos piliečiai žvelgia į mus, tikėdamėsi, kad šis parlamentas pasiūlys tokius sprendimus, kurie galės garantuoti jų laisvės ir teises kad jie galėtų savo laisvėmis ir teisėmis naudotis saugioje, taikioje aplinkoje. Mes aptarėme pagrindinius principus, buvo akcentuota, kad vertybėmis, tai yra solidarumu, teisingumu, pagristos Europos kūrimas yra labai svarbus, remiantis vairių valstybių narių konstitucijomis ir apjungiant mūsų tradicijas. Vyko ilgos diskusijos Aišku, ne vien vakar apie tai kalbėjome. Tos diskusijos e, vyksta Europoje jau dešimtmetį. Aš manau, kad visos pastangos yra skirtos surasti bendrą vardiklį, kuris leistų mums kurti bendrą architektūrą, kuri numatyta Lisabono sutartyje. Aišku, Lisabono sutartis taip pat apima ir pagrindinių teisių hartiją. Vakar buvo pasakyta, kad kai kurios valstybės narės taiko išlygo, išlygas dėl pagrindinių teisų hartijos veikimo, kaip numatyta Lisabono sutartyje. Tačiau m, mm, draugė su peržiūrėta ES sutartimi ir ES veikimo sutartimi m, mm, pagrindinių teisų hartija yra vienas iš tų dokumentų, kuris padeda užtikrinti tą bendrą vardiklį, tą bendrą bazę, kuri leidžia mums kurti bendrų tradicijų, bendrų vertybių Europą, nepamirštant tų vertybių, kad tai tikrai būtų ne vien atskiros valstybės narės, bet kad tai būtų ES, bendra ES, aišku, nepaminant valstybių narių konstitucijų. Pagrindinių teisų hartija praturtina valstybių narių konstitucijose numatytas teises, sustiprina jas, įtvirtina jas, kadangi Lisabona numato ir naujo, taip vadinamasias naujosios kartos teises. E, taip pat yra labai svarbi, nes tai reikia atsižvelgti į technologijų raidą. M, mokslo pasiekimus, pilietinės visuomenės pažangą. Tačiau tuo pat metu reikia nepamiršti žmonių saugumo, privataus gyvenimo apsaugos, ypač turint amenyje tokią sparčią technologijų raidą pastaraisiais keliariais metais. Todėl Stoholmo programa yra tokia svarbi, nes Iš esmės tai yra įgyvendinimo strategija, kuri skirta saugumo, teisingumo ir, sau, ir laisvių erdviai kurti. Mes dirbame vardančio tikslo jau dešimt metų. Dabar perėjame prie tokio etapo, kur vadovaujamės europiniais teisės aktais – Europos parlamentas dabar tampa viena iš svarbių teisės aktų leidybos institucijų, kuri aktyviai dalyvaus šiame procese kartu um, bendradarbiaudama su nacionaliniais parlamentais. Aišku, kad tai labai įtakoja mūsų bendrus tikslus. Visų pirma, minti, kad reikia tuo pačiu metu užtikrinti ir uh, Um, mūsų saugumą, bet ir mūsų teisę į privatų gyvenimą, privataus gyvenimo apsaugą, ypač kai galvojame, pavyzdžiui, apie dialogą su JAV. Ir apie tai mes kalbėjome. Buvo minimas susitikimas su Janet Napolitano, uh, JAV valstyb... E, vidaus saugumo departamento vadovę, kuri neseniai lankėsi Europos parlamente. Tikrai jos sutikimo metu vyko labai aktyvios diskusijos ir labai aiškiai akcentuojama buvo, jog parlamento vaidmuo yra labai svarbus, garantuojant, kad žmonių teisė į privataus gyvenimo apsaugą būtų užtikrinama. Kad uh, būtų galima garantuoti priva, privačios žmogaus sferos apsaugą, tuo pat metu užtikrinant ir, aišku, ES saugumą ir, ir bendrai ir čia ES, bet ir mūsų ryšiuose su um, partnerėmis. Mes taip pat kalbėjome apie įvairovę ir čia uh, nacionalinių parlamentų vaidmuo buvo akcentuojamas buvo kalbama apie taip pat asmenys, kurie nėra ES piliečiai, tačiau tai taip pat yra žmonės, kurie turi teisę į pagrindinių teisių apsaugą. Nežiūrint to, ar jie yra teisėti ar neteisėti imigrantai, ta apsauga turi būti užtikrinta. Aišku, buvo kalbama apie tai, kad reikia kovoti su nelegalia imigracija, bet tuo pat metu apsaugoti visų asmenų pagrindinės teisės. Kiekviena atskira valstybė narė veikdama tik tai viena negalės to užtikrinti. Todėl būtina bendradarbiauti. Taip pat buvo minimas iššūkis kad nebūtų imigracija visuomet siejama su nusikalstamumu, kad būtų aiškiai daromas tas skirtumas, kad Visai nebūtinai nusikaltėliai yra tie, kurie yra atvykę iš užsienio. Mes kalbėjome apie tai, kad reikalingas daug aktyvesnis dialogas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Pirmininkė jau visai artėjo į pabaigą. Buvo taip pat akcentuojama diskusijose, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir pradėjus įgyventi Stoholmo programą, mūsų gyvenimas Europos parlamente ar nacionalinėse parlamentuose nepalengvės. Ne, mums bus keliami dar desni reikalavimai. Tačiau tai yra gerai, nes mes dirbame vardan Europos piliečių. Uh, Ir tai, kad mūsų našta didėja, reiškia tik tai, kad mes turime daug intensyviau ir daugiau dirbti e, Europos piliečių labui, kad išspręstumėm jiems kilančias problemas. Taigi, ponios ir ponai, jau dešimt metų vyksta šios institucinės e, diskusijos ir tikrai piliečiai mūsų nesuprastų, jeigu mes dabar nesurastumėm bendro sutarimo dėl Stoholmo programos ir tikrai nesimtumėm spręsti šio didžiulio iššūkio. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi veikti iš vien ir siekti pažangos laisvių, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo srityje, ypač užtikrinant policijos ir teismų bendarbiavimą, baudžiamosiose bylose, kovoje su terorizmu, su organizuotu nusikalstamumu, su smurtiniais nusikaltimais ir apsaugant nukentėjusiuosius nuo šių nusikaltimų. Todėl labai svarbu, kad patvirtintumėm pranešimą dėl Stoholmo programos. Labai svarbu, kad būtų bendras platus sutarimas šio klausimu. Aišku, kad tai yra tik tai viso darbo pradžia ir Nacionaliniai parlamentai turės pradėti renkti e, nacionalinius veiksmų planus dėl Stoholmo programos, o um, po to pirmininkaujančios valstybės imsis svarbaus vaidmens koordinuojant šios planus. Ačiū. Ir. Dėkuoju. Dabar sutikiu žodį Carmen Hermon Sin, kuri pristatys mums trečiosios darbo grupės darbą. Prieš 35 metus mes bandėme kartu atkurti orumą Ispanijoje. Taigi dabar man yra labai malonu, pirmininkavint šiam posėdžiui ir būnant Europos parlamento vicepirmininkui, suteikti žodį jums, kadangi tai parodo, kiek daug mes pasiekėme įtvirtindami laisvę ne tik Ispanijoje, bet ir visoje Europoje. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Aš norėčiau pristatyti Jums trečiosios darbo grupės darbą. Tos darbo grupės, kurios darbo tema buvo piliečių apsauga Europos vidaus saugumo strategija. Šiai darbo grupiai e, pirmininkavo ponas Busutėlės ir ponas David, ponė Davidson, o pranešimą parengiau aš. Mes visi suprantame, kad Lisabono sutarties ir pagrindinių teisų hartijos įsigaliojimas bus labai svarbus žingsnis. Pirmiausia dėl to, kad jis sustiprins Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų galias. Apie tai buvo kalbėta ir plenarinėme posėdėje. Iš esmės egzistuoja dvi nuomonės. Ir Toks nuomonių pasidalymas buvo akivaizdus mūsų darbo grupėje. Kad mes turime visą dėmesį sutelkti į saugumo klausimus, taip kaip tai buvo numatyta pagal Mastrichto sutartį, o yra ir tokių, kurie mano, kad įtvirtinant saugumą, mes negalime pažeisti mūsų laisvių sistemos. Diskusija buvo labai įdomi. Beveik visi, kas dirbo mūsų darbo grupiai, pasisakė. Taip pat kalbėjo ir Europos tarybos atstovai kalbėjo ir Rumunijos, Belgijos, Lenkijos parlamento atstovai, kalbėjo ir Lordas Harrisonas iš Lordų rūmų, ponė Zizi iš Graikijos, ponas Lambrinydis. Pasisakė kolegos ir iš Austrijos, Suomijos. Iš viso išgirdome daugiau nei 20 nuomonių, kurios gal ir buvo kiek skirtingos, bet jų esmė buvo ta pati. Tai yra tai, kad mes turime suderinti saugumą ir laisvės. Tai, ko siekime gyvendinami Tamperės ir Hagos programas, turi būti toliau tęsiama. Todėl, kai kalbėjome apie Stoholmo programą, buvo paminėta, kad reikėtų praplėsti kai kurias sritis. Buvo kalbėta apie tai, kad būtų labai gerai, jei galėtume įvertinti praeitėje įgyvendintų programų patirtį ir atitinkamai pakoreguoti Stokholmo programą. Manau, kad e, buvo visiems akivaizdu, kad e, įsigilinus į Stokholmo programą e, visiškai aišku, kad tai yra teigiamas žingsnis, kad tai yra gerai suformuluota programa. Kai kam atrodė, kad ji yra pernelik plati. Na, aš galėčiau tik tai pasakyti, kad jeigu mes uh, nebūsime pakankamai ambicingi, jeigu neužsibrėšime aiškių tikslų, tuomet nieko ir nepasieksime. Vienas iš klausimų, apie kurį buvo kalbėta, buvo policijos pareigūnų mokymai. Pavyzdžiui, buvo kalbėta apie tai, kad reikia geresnio koordinavimo, policijos pajėgų koordinavimo šalies viduje, kad reikia gerinti policijos prieigą prie statistinių duomenų ir taip toliau. Kolega iš Junktinės karalystės kalbėjo apie tai, kad Junktinė karalystė susidarė neįtikėtina situacija, kad visi reikalai Junktinė karalystė yra tvarkomi anglų kalba ir kad pareigūnas tikisi, pateikęs klausimą angliškai, kad atsakymą taip pat išgirs angliškai, tačiau mes gyvename kitokiame pasaulyje šiandien. Taigi, klausimų buvo iškelta tikrai labai daug. Ir manau, kad e, iš tos diskusijos visiems buvo akivaizdu, yra, kokie yra mūsų nudnios iššūkiai Ir akivaizdu, kad e, turime, kaip minėjau, derinti saugumą ir teisės. Europos parlamento ir nacionalinio parlamento bendradarbiavimas turėtų padėti mums siekti šios pusiausviros. Turėtų padėti mums kovoti su ksenofobija, rasizmu bei lyčių diskriminacija nes tai be abejo yra pagrindinės teisės. Privalome jas ginti. Kalbėjome ir apie bendrą migracijos politiką bei prieglopščio politiką. Mes turime parengti Europos imigracijos bei prieglopščio paketą. Turime kovoti su priekyba žmonėmis, ypač su priekyba moterimis ir vaikais, nes labai dažnai būtent moteris ir vaikai yra išnaudojami. Kalbėjome ir apie vaikų pornografiją, smurtą prieš vaikus, apie smurtą šeimoje, mokykloje. Kalbėjome ir apie asmens duomenų apsaugą, nes nuo, būtent nuo to priklauso uh, Ar galime užtikrinti žmogaus teisę į privatumą? Taigi, buvo išsakyta daug minčių ir aš tikiuosi, kad e, mes ne tik sugebėsime tinkamai pasiruošti Soholmo programai, bet kad ir netrukus pamatysime šios programos gyvendinimo vaisius. Ačiū labai visiems pranešėjams už jų pranešimus. O, jie tikrai įdomus ir paskatins mums tinkamiau rengtis ateities darbams. Šiandienos darbo atvarkėje yra numatytas Švedijos teisingumo ministrės ponios Beatrice Ask pasisakymas. Turiu pasakyti, kad man Švedija jau ilgai yra ta valstybė, kuri suteikia viltį visai Europos Sąjungai. Ji visada kovojo už didesnį, didesnę pagarbą žmogaus orumui ir, ir už daugiau laisvių mums visiems. Taigi žodis jums, ponia Ask. Så, tack så hemskt mycket för detta, herr Martinez. Ačiū labai už e, draugišką pristatymą, ponė Martinės. Pone Martinės, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, pone Baro, norėčiau pradėti dėkodama už kvietimą dalyvauti šiame bendrame nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento posėdėje. Man labai malonu, kad tiek daug šiandien susirinkusiųjų čia ir ypatingai malonu, kad šis posėdis paskirtas Stokholmo programos temai. Stokholmo programa pratęsė Hagos programos darbo atverkę ir šios programos įgyvendinimas buvo viena pirmininkaujančio Švedijos prioritetų. Stokholmo programa stengiasi sukurti atviresnę ES, kurioje ginamos piliečių teisės. Mes manome, kad kiekviename lygmenyje turėtų būti stiprinamos piliečių teisės. Bendradarbiavimas e, šioje srityje turėtų būti paremtas e, konkrečių problemų sprendimu. Reikia imtis konkrečių priemonių, kurios pagerins paprastų žmonių kasdienį gyvenimą, nes priešingų atveju mums nepavyks įtikinti savo rinkėjų Europos perspektyvą. Piliečiai žino, kad kovoti su organizuotu nusikalstamumu yra labai svarbu. Piliečiai tikisi, kad ES lygmenių bus priimti tinkami sprendimai, kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamamu, kad bus padidintas teisingumas ir saugumas. Taip pat piliečiai tikisi, kad bus apsaugotos ir jų privačios teisės. Reikia sukurti priemonės, kurios padėtų sukurti daugiau teisinio saugumo. Kalbėdami apie tarpvalstybinius nusikaltimus, turime kalbėti apie e, prekybą narkotikais, terorizmą ir kitas nusikalstamas veikas. Šį rytą tikriausiai BBC žiniuose e, stebėjote pranešimą iš e, Anglijos, kur buvo kalbama apie dešimtmečių vaikų išnaudojimą organizuotų E, nusikaltelių tinklų, šie vaikai buvo mm, seksualiai išnaudojami. Mes turime sukurti priemonės, kad tokių reiškinių neliktų. Kiekviena valstybė turbūt susiduria su panašiomis blogybėmis. Atsiranda ir naujų nusikalstamų veikų, pavyzdžiui, nusikalstimai padaromi elektroninėje erdvėje. Nusikaltimai e, ne, nesibaigia ties nacionalinių valstybių sienomis, jie yra tarp valstybinio pobūdžio ir mūsų valstybinės institucijos turi sugebėti tinkamai su jais kovoti. Mūsų dar laukia daug darbų siekiant užtikrinti, kad būtų sukurta tinkamai veikianti efektyvi teismų bendradarbiavimo sistema. Susidurėme su problemomis, tačiau ir toliau plėtojame policijos bendradarbiavimo valstybėse narėse, kūriamos veiksmingesnės pasikeitimo informacija sistemas, taip pat kuriami e, patirtimi paremti metodai padedantis išspręsti šiandienos problemas. Reikia ieškoti ir naujų priemonių, reikia dalintis patirtimi, reikia kurti naujas priemonės. Pirmininkaujantį Švediją kartu su Europolu organizuoja ministrų susitikimą Hagoje, kur bus aptariamas Europolo vaidmuo. Taip pat bus kalbama apie tai, kaip būtų galima supaprastinti policijos bendradarbiavimą tyriant tarp valstybinio pobūdžio bylas. Europolas skatina ne tik policijos bendradarbiavimą, tačiau ir bendradarbiavimą ne tik ES, bet ir už ES ribų. Svarbu keistis informaciją, o mes ES lygmenių galėtume skatinti keitimąsi informaciją. Taip pat labai svarbu būtų užtikrinti, kad teikiama informacija atitiktų mažiausius duomenų apsaugos reikalavimus. Reikia užtikrinti, kad nebūtų pateikta daugiau informacijos nei reikalaujama, taip pat, kad nebūtų renkama daugiau informacijos nei jos reikia kovojant su tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais. Reikia užtikrinti kiekvieno asmens neliečiamybę. Tai yra ypatingai svarbu. Ypatingai svarbu, kad viskas vyktų vienu metu. Abipusio pripažinimo principas ir toliau turi būti vienas svarbiausių principų tarptautinėme teismų bendradarbiavime. Priimtas priemonės reikia taikyti tinkamai, o siekiant, kad bendradarbiavimas būtų sėkmingas, Privalu užtikrinti pasitikėjimą teismų sistemose ir teisės saugos sistemose skirtingose valstybėse narėse. Tai ne tik pasitikėjimas e, teisės saugos įstaigomis. Tai susiję ir su pačių piliečių pasitenkinimu tai sprendimais, kurie, kuriuos priima valstybinės institucijos. Piliečiai turi pasitikėti teismų sprendimais. Ateityje reikia mm, sukurti tokias priemonės, kurios sustiprins pasitikėjimą teismų sistema. Turėtume geriau informuoti savo piliečius apie kitose valstybėse narėse egzistuojančias teismo sistemas. Turėtume skatinti Erasmo mainų programas prokurorams, policijos darbuotojams ir kitiems teisės saugos darbuotojams. Turėtume naudotis visomis esamomis priemonėmis. Kurdami didesnį pasitikėjimą turime užtikrinti ir minimales proceso dalyvio dalyvių garantijas. Dažnai tai yra labai maži dalykai. Pavyzdžiui, reikėtų suteikti e, informaciją gimtają kalbą, kad žmogus žinotų, kuo jis yra įtariamas, nepriklausomai nuo to, ar jis yra įtariamasis, ar nusikaltimo auka, ar liudytojas. Buvo sutarta suderinti gairias pagal kurias bus e, tinkamiau užtikrintamos proceso dalyvių teisės. 2007 metais e, prasidėjo trijų metų dėrybos ir tos gairės tuomet nebuvo parengtos, o dabar mes e, sukūrėme priemonę, kuri padės supaprastinti piliečių prieigą prie informacijos. Stokholmo programa numato ir didesnę apsaugą aukoms. Didesnis piliečių judumas reiškia, kad jie susidurs su nusikalstamos veikos apraiškomis ir kitose valstybėse narėse, nekilmės valstybėje. Būdami kitoje valstybėje narėje, jie turi būti užtikrinti, kad gaus tinkamą pagalbą įvykus nusikaltimui. Aukoms taip pat reikėtų teikti didesnę pagalbą teikiant informaciją ir išaiškinant e, teismo proceso um, subtilybės. Taryboje buvo sutarta priimti strategiją, pagal kurią bus suteikiama didesnė apsauga nusikaltimų aukoms. Mes turime padėti žmonėms, padėti aukoms ir Stokholmo programa numato tinkamas gairias ateities darbams. Šiuo metu labai intensyviai e, deramasi. Prieš mėnesį pirmininkaujantį valstybė pateikė savo pasiūlymo projektą. Šis projektas susilaukė didelio susidomėjimo, todėl mes e, šį projektą įkėlėme į savo interneto svetainę. vyksta įvairūs forumai internetinėje erdvėje. Ir mes į savo pasiūlymą įtraukėme ir papildomą skyrių, kuris domina nacionalinės valstybės, tai yra ryšiai su išorės pasauliu. Mes suvokiame, kad šiais ryčiai taip pat reikia skirti dėmesio. Vidaus reikalai ir užsienio reikalai yra labai svarbus klausimai ir reikia sukurti strateginės priemonės ir šioje srityje. Ta išorės dimensija turi būti tinkamai plėtojama. Lapkričio 30 gruodžio 1 dieną taryboje vyks posėdžiai skirianti šiai temai, o 24-26 lapkričio vyks plenarinis posėdis skirtas šiai temai. Dėl Lisabonos sutarties, jai įsigaliojus, įvyks kai kurių pasikeitimų teisės ir saugumo erdvėje, pasikeis procedūros kai kuriuose srityje. Aš tikiuosi, kad bendradarbiavimas su Europos parlamentu bus tamprus Taip pat tikiu, kad nacionaliniai parlamentai taip pat įsitrauks į mūsų bendradarbiavimą turėdami omenyje, kad piliečiams šie klausimai yra labai svarbus. Noriu padėkoti visiems už dėmesį, esu pasiruošusi atsakyti jūsų klausimus. Gracias, labai ačiū, gerbiama ministrė. Dabar pagal darbo tvarkę Norėčiau suteikti žodį komisijos nariui planui Baro. Merci, monsieur le président. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Pone Betris Ask, mūsų gerbiama ministrė, pirmininkaujantį tarybai. Jums, gerbiama ministrė, pristatė šios programos esmę. Pono Westerberg akivaizdu, taip pat norėčiau labai pabrėžti, jog pirmininkaujantį Švediją vaidina labai svarbų vaidmenį, labai pozityvų vaidmenį. Ir todėl turime Stoholmo programą. Noriu padėkoti pranešėjams ponui Aguilar Lopes, poniai Anti Efsan ir poniai Carmen Hermosin Bono. Mes kalbame apie Stoholmo programą tuo metu, kai artėja Lisabonos sutarties įgyvenimo momentas. Todėl noriu pabrėžti, kad bendro sprendimo procedūra uh, labai padės įgyvendinti laisvės saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo darbus. Parlamentas veiks kaip viena iš teisės aktų prieimimo institucijų ir todėl jis tikrai duos daug pridėtinės vertės šiame procese. Esu turiu patirties iš to laiko, kai dirbau transporto komisaru. E, taip pat turiu patirties iš migracijos ryties. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad dabar parlamentas turės galimybę suvaidinti visą vaidmenį kūrenčią erdvę, kurios mes visi siekiame kvalifikuotos daug, bal, balsavimo daugumos išplėtimas taryboje taip pat leis išspręsti daug sunkumų. Lisabonos sutartis taip pat sustiprins ir nacionalinių parlamentų įtaką priimant sprendimus ES. Tai leis užtikrinti subsidarumo principo gerbimą. Ir todėl labai svarbu, kad kai eina kalba, pavyzdžiui, apie šeimos teisę ar baudžiamąją teisę, apie tokius jautrius klausimus, kad būtų atsižvelgiama į subsidarumo principą ir šiuose sritise. Reikia nepamiršti mūsų skirtingų nacionalinių tradicijų, kultūrų. Ir labai dėkoju nacionaliniams parlamentams už jų dindėlį. Tiesa, kad panaikinus trečiai ramsti turėsime galimybę kreiptis į teisingumo teismą, kad jis patikrintų, ar, iš, ar visi žingsniai, kuriant e, teisinę Europą, atitinka visus reikalavimus. Taigi Stoholmo programa tvirtinama tuo metu, kai pereiname į naują institucinę fazę, kuri turi mums leis, leisti užtikrinti šią teisės bend, šį teisės bendrijos kūrimą, kuris būtų daug platesnių užmojų, daug gilesnis, tai yra toks, kokio tikisi um, Europos piliečiai iš mūsų. Pone Beatriz Ask, aš noriu pasakyti, kad tekstas yra nuoseklus, išsamus ir paremtas e, bendradarbiavimu. Aš manau, kad pirmininkaujančios valstybės siūlomas projektas tikrai e, labai artimas yra komisijos komunikato dvasiai. Spalio 21 dieną, kaip Beatrys Ask sakė, pradėtas derinimo darbas, kuris tęsis e, lapkričio mėnesį iki bendrų reikalų tarybos e, lapkričio 31 dieną. Po to gruodžio 11-12 dienomis bus priimti galutiniai sprendimai. Europos vadovų taryboje. Pone Ask jau pristatė pagrindinius elementus. Aš norėčiau juos dar kartą pabrėžti. Visų pirma, tai būtų pilietiškumas. Aišku, kad Europos pilietybė nieko neatima iš nacionalinės pilietybės garantuojamų dalykų, o tik tai prideda papildomus matmenis, pavyzdžiui, judėjimo laisvę, kuriai reikalingas ypatingas dėmesys. Tai yra tikrai labai svarbi, daug gero duodanti laisvė. Taip pat privataus gyvenimo, esmens duomenų apsauga Labai svarbu, kad ES turės reikiamą struktūrą asmens duomenų apsaugai. Taip pat ši pilietybė dar užtikrina galimybę dalyvauti demokratinėme Europos gyvenime. Čia komisija dar labiau įtvirtina tuos kelius, kuriuos numato Europos parlamentas. Tai yra vieną dieną Pavyzdžiui, galėtų tai būti gegužės 9 diena, kuomet vyktų bendri rinkimai Europos Sąjungoje. Kaip Libė komiteto pirmininkas Aguilar sakė, tai pagrindinės teisės yra labai svarbios, tai yra mūsų europinės teisės dalis ir mes turėsime galimybę dabar prisijungti prie žmogaus teisų e, bendros apsaugos Europoje. O labai svarbu, kaip sakė ponas Afsan, kad būtų panaikintas egzekvatūr. Iš tikrųjų, vardan piliečio apsaugos reikia panaikinti tam tikras kliūtis. Ir parlamentas savo rezoliuciją akcentuoja, kad reikalinga europinė teismų kultūra. Taip, tarpusavio pripažinimo principas turi būti kertinis akmuos, akmuo um, teisingumo Europos kūrime. Ir būtent tas pasitikėjimas tarp teismų reiškia, kad um, visi, kas dalyvauja teismų pasaulyje, laikytųsi to principo. Tai yra mūsų bendras principas tai užtikrintų galimybę mūsų visiems ES piliečiams kreiptis į teisingumą, kur jie bebūtų ES. Labai svarbu, kad geras teismų sistemos veikimas užtik, būtų uh, užtikrinamas greta gerano, greto eko, e, gero ekonominio veikimo. Toliau trečias dalykas - saugumo strategija. Aišku, ji turi atitikti pagrindinių teisių gerbimo principus, bet reikia nepamiršti, kad ta saugumo strategija turi būti bendra strategija paremta politinių, policijos bendradarbiavimu, teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir labai gera uh, prieigą prie ES gerą apsaugą prieigos, tai yra patiekimo į ES, tai yra sienų kontrolę. Ir toliau, aišku, imigracija. Čia reikalingas valstybių narių bendarbiavimas tarpusavėje ir su trečiosiamis šalimis. Imigracijos politika turi būti orientuota į ilgalaikius tikslus. Ir turi, aišku, užtikrinti e, galimybės legaliai imigruoti ES, laikantis bendrų, aiškių europinių taisyklių taikomų imigracijai. Bet lygiai taip pat ši bendra imigracijos politika turi užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir su tuo susijusiai visai nelegaliai veikai. Tokiu būdu būtų kuriama prieglopščio Europa, kur būtų kiekvieno asmens pagrindinės teisės gerbiamos, ar tai būtų prieglopščio ieškotojas, kuriam reikalinga aukšta, aukštas apsaugos lygis. Tai yra pagrindiniai skyriai mūsų veiklos, kuri leis mums sukurti teis, teisės Europą, kuri tarnautų piliečiui. Taigi, turėsime Stoholmo programą, turėsime veiklos programas, kurias, veiklos programą, kurią tvirtins e, pirmininkavimą perimsinti Ispaniją. Labai svarbus čia yra Europos parlamento vaidmuo, nacionalinių parlamentų vaidmuo, tas vaidmuo, kuris stiprės ir auks ir sudarys galimybės e, žmonių išrinktiesiems, tai yra jums, e, įsitraukti į bendrą darbą labai intensyviai, tai yra kurti teisės Europą. Aš labai džiaugiuosi, kad per šias dvi darbo dienas labai aiškiai pamatėme jūsų didžiulį ryštą aktyviai dalyvauti, kuriant Teisės Europą, tai yra piliečių Europą. Taigi, pirmininkė, dėkuoju Jums už tai, kad suteikėte man galimybę tarti keletą žodžių. Gerbiama ministrė, mes dabar labai e, įdėmiai draugę su jumis klausysimės visų kitų pasisakymų. Ačiū. Dėkuoju. Labai dėkuoju komisijos nariui ponui Barau. Norėčiau pasakyti, kad jūs per visus savo, savo darbo metus buvote parlamento bičiulis. Jūs visuomet su mumis labai glaudžiai bendradarbiavote. Dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegai ponui Westerbergui. Prašau, ponė. Dėkoju ir pirmiausia norėčiau priminti jums visiems, kad aš galėsiu suteikti žodį tik tai tiems, kas yra pateikęs prašymus kalbėti. Jūs turite prašymo formą. Aš tikiuosi, Ir jei jūs norite pateikti klausimą, jūs turėtumėte taip pat nurodyti, kam jūsų klausimas yra skirtas. Komisijos nariu ponui Baro ar arba Švedijos ministrai. Taip pat norėčiau priminti Jums, kad klausimą turėtumėte pateikti per tris minutės. Po to, kaip aš minėjau, yra e, dar viena tvarka, pagal kurią bus leisti kalbėti 30 sekundžių. Taigi dabar suteikiu žodį ponui Davidui iš, poniai David iš Prancūzijos senato. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Jeigu kalbame apie Stoholmo programos tikslus, sukurti laisvės teisingumo ir saugumo erdvę, labai svarbu akcentuoti saugumo elementus, kurie kelia neramina, nerima, kad mes kūrėme e, Europą, kuri būtų tvirtovė, kuri tik saugotusi nuo visko. Tačiau e, matome, kad iš tikrųjų e, bus tik užtikrinta dar griežtesnė kontrolė. Todėl uh, Stoholmo programoje reikia rasti pusiausvyrą tarp asmens laisvių ir saugumo elementų. Tai yra to, kas yra garantuojama pagrindinių teisių hartijoje, žmogaus teisių konvencijoje, tai yra tai, kas yra susijęs su asmens duomenų apsauga, žmogaus privataus gyvenimo apsauga. Todėl visa tai, kas yra susijęs su saugumo klausimų užtikrinimu, būtų daroma atsižvelgiant į šių teisių apsaugą reikia galvoti apie solidarumo, bendarbiavimo principus, teisingumo principus, apie tai, kas buvo kalbama pirmoje darbo grupėje. Galvojama apie sienų stipresnę kontrolę, um, da, grupių sukūrimą, sienų kontroliai užtikrinti. Tie kas bėga iš savo gimtųjų kraštų dėl to, kad nori um, išvengti skurdo, sausros, e, nelaimių ir kurie bando at, atvykti į ES ieškodami apsaugos, yra traktuojami kaip nusikaltėliai, kaip o, kažkas, kas atneša negerus dalykus. Aš, ir todėl yra taikoma selektyvi politika. Ponas Agiler šį dar kartą priminė tai, ką, kas buvo svarstoma vakar antroje darbo, pirmoje darbo grupėje, kad yra siekiama iš tikrųjų bendro vardiklio ES. Tačiau iš tikrųjų tos problemos neišsispręs iš karto ir ponas Baro apie tai kalbėjo taip pat. Mes tikrai sutinkame, kad reikalingas tas bendras vardiklis ir ta įvairovė, kurią atneša um, imigrantai, yra tur, tu, turtas, vertybė, o ne kažkoks tai pavojus. Iš tikrųjų, tie e, vyrai, moteris ir vaikai, kurie atvyksta ES, jie atneša didžiulius turtus ir nežiūrint, kokie tai būtų, koks būtų jų, jų socialinė ar etinė kilmė, mes turime juos priimti ne kaip nusikaltelius. Ir Stoholmo programa panašu yra e, labai nutolusi nuo to mūsų pagrindinio tikslo, tai yra sukurti laisvę, saugumo, teisingumo Europą, tai yra Europą, kurios mes siekiame, tai, yra, tai būtų saugumo lygybės, brolybės Europa, kuri e, būtų paremta tautų solidarumu, tai būtų tokia Europa, kurios mes siektumėm pasirašydami Stoholmo programą. Dėkuoju, o dabar sutikiu žodį Italijos senato atstovui Alberto Maritati. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau šiame plenarnėme posėdėje pakartoti tą patį, apie ką kalbėjau vakar pirmoje darbo grupiai. Aš norėčiau išreikšti viltį, kad tai, ką mes parengėme, bus tarpusavė suderinta, kad galiausiai plenarinėme posėdėje bus parengtas vienas dokumentas. Mes girdėjome nemažai išsakytų argumentų apie tai, kad mums reikia glaudesnio Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo. Bendra Tai yra itin aktualu tokioje srityje kaip migracija. Migracija yra labai aktuali problema ir ES turės ją vienaip ir kitaip spręsti. Yra neįsivaizduojama, kad civilizuotoje Europoje yra ignoruojama, kad dažnai į mūsų teritoriją atvyksta žmonės, kurie yra priversti bėgti nuo bado, skurdo ir smurto bet nemanau, kad e, mums užtektų vienos bendros politikos. Mes turime renkti atskirus susitarimus su tomis šalimis, iš kurių atvyksta migrantai. Ir šios sutartys turėtų būti rengiamas atsižvelgiant į tų šalių ypatumus. Be to, tiems migrantams, kurie atvyksta pas mus legaliai, turime sudaryti geresnės integracijos sąlygas, turime padėti jiems išmokti vietos kalbą, bei kitaip prisitaikyti prie tė, e, naujo gyvenimo. Užsieniečių prieimimo centrai nėra sprendimas, nes juose laikomi žmonės, dažnai e, pažydžiant jų orumą arba bent jau nepadedant jiems prisitaikyti prie naujo gyvenimo. Dažnai jie laikomi tenai tol, kol uh, laukia sprendimo, reikės sugrįžti į savo šalį. Taigi represinėmis priemonėmis nesugebėsime įspręsti nelegalios migracijos reiškinio. Pažvelkite, kiek uh, bylų yra šiuo metu nagrinėjama įvairiuose teismuose. Dažnai e, nelegalus migrantai yra traktuojami tiesiog kaip nusikaltėliai, pamirštant apie tai, kad realios e, aplinkybės yra kur kas sudėtingesnės. Repatria, repatriacija bei susitarimai su migrantų kelmės šalimis bei pagalba toms šalims yra tai, ko mums reikia, jei mes norime nepažeisti pagrindinių žmonių teisų. Dėkuoju, toliau žodį suteikiu Europos parlamento nariui ponui Simonui Busutiliui. Ačiū pirmininkė, aš kaip ir ponas Martinės norėčiau pasveikinti komisijos narį poną Baro bei padėkoti jam už puikų darbą jam pavydėtoje srityje ir už tai, kad jis išdryso labai atvirai kalbėti apie tai, ko jis siekia teisingumo laisvės ir saugumo erdvėje. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mano galva vidaus rinkos sukūrimas yra didžiausia, didžiausias e, Europos projektų sėkmės pavyzdys. Ir kitas svarbus ES projektas turėtų būti bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimas. Ir kai tik tai pradedame apie tai kalbėti, iš karto suprantame, kad užduotis yra labai rimta. Na, optimistiškai galėtų pasakyti, galima būtų pasakyti, kad Lisabono sutartis, kuri netrukus įsigalios, labai mums padės, kadangi kvalifikuotos daugumos balsavimas bei uh, Bendrojo sprendimo procedūros praplėtimas padės Europos parlamentui prisidėti prie bendro darbo, o konstruktyviau. Taigi mes tikimės, kad Lisabono sutartis iš tikrųjų padės mums realiai kurti bendrą laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Be abejo, mes džiaugiamės ypač APP e frakcijoje suprantame, atsiprašau, tai kad e, egzistuoja skirtingos nuomonės, skirtingos politinės pozicijos e, šiame parlamente bei e, apskritai Europos Sąjungoje. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime tiesiog sudėti rankas sudėję. Tiesiog turime siekti kompromiso, turėsime stengtis daugiau. Kai kam labiau rūpi kova su nelegalia migracija, kitam prieiga prie uh, mūsų sienų, kai kam labiau rūpi užtikrinti, kad migrantų atvyktų daugiau. Taigi, kaip mes bandysime suderinti visus šios prioritetus ir kiek mes galime žengti, kiek, uh, kiek galime uh, siekti. Prieš kelias dienas buvo paskelbtas labai prieštaringas teismo nuosprendis dėl uh, kryžiaus uh, rodymo Italijos mokyklose. Kaip vertinti tokį nuosprendį? Kaip mums ne, nenukrypsti į kraštutinumus, kraštutinumus? Kaip mums suderinti skirtingas nuomonės? Kaip surasti pusiausvirą? Tam, kad galėtume tai padaryti, reikės nemažai drąsos ir išminties. Nekantrai lauksime artėjančių savaičių. Mes e, stebėsime, kaip e, kaip tos funkcijos, kurias iki šiol turėjo vykdyti vienas žmogus, vykdys du pareigūnai kadangi ponas Baroso pasakė, kad naujojo komisijoje bus atskiras pareigūnas atsakingas už teisingumą ir atskiras komisijos narys atsakingas už vidaus reikalus bei migraciją. Taigi, nekantrai lauksime šių naujų pareigūnų veiksmų ir stebėsime, kaip siekime pusiausviros. Toliau. Stoholmo programa bei veiksmų planas. Puikus dokumentas. Bet viskas priklausys nuo to, kaip šis dokumentas bus įgyvendintas. Girdėjome daug gražių kalbų, daug gražių žodžių, matėme ir nemažai gražių, puikiai parengtų dokumentų. Tačiau svarbiausia yra tai, kaip mums pavyks jį tinkamai įgyvendinti. Jei tikrai norime turėti bendrą teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę, turime daryti viską, kad jis dokumentas būtų tinkamai pritaikytas ir gyvendintas, kad jis taptų realybė. O dabar žodis Čekijos senatui, na, senato nariui ponui Grulich. Labadiena, ponios ir ponai. Šiame susitikime aptariami klausimai yra labai svarbus. Čekijos senatas išanalizavo Stokholmo programos gairias ir parengė savo nuomonę dėl šios programos priemonių pridėtinės vertės. Daug kalbama apie tai, kad ši programa yra ambicinga. Šiuo atveju tos ambicijos yra gerai, tačiau svarbu, kad Stokholmo programos priemonės būtų realiai įgyvendinamos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus, kurie Senato manimų yra labai svarbus įgyvendinant šią programą. Čekijos senatas mano, jog nereikėtų, kad Frontex taptų pasienio apsaugos būrių agentūra. Mes manome, kad Frontex turi visas reikiamas funkcijas ir svarbiausia jo funkcija turėtų būti ES išorės sienų apsauga. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad reikėtų sustiprinti kovą su neteisėta migracija, o teisėtų migrantų atveju reikėtų stengtis juos labiau įtraukti į valstybių narių gyvenimą. Taip pat reikia numatyti tinkamą socialinės paramos sistemą ES gyvenantiems migrantams. Mes manome, kad jie turėtų turėti tas pačias teises kaip ir ES piliečiai, bent jau taip numatyta Stokholmo programoje. Tačiau Čekijos senatas mano, jog šis požiūris yra neteisingas. Manome, kad tai e, pablogins situaciją ES. Ačiū labai. Dabar ponui Benistri žodis iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų delegacija teigiamai vertina pirmininkaujančios Švedijos iniciatyvą surenkti bendrą posėdį su nacionaliniu parlamentų atstovais. Džiaugiamės, kad šis posėdis paskirtas Stokholmo programos temai. Stokholmo programa yra visa apimanti. Ir ji apima ir tas sritis, kurias turi teisę reguliuoti nacionalinių parlamentų atstovai. Geriausias būdas kovoti su nu, organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu ir geriau apsaugoti mūsų piliečius um, yra Europos policijos tinklų bendradarbiavimo skatinimas. Po rugsėjo 11-osios e, išpolių buvo daug dėmesio skirta keitimusi informacija. Buvo pradėtos kurti didelės duomenų bazės ir jos, aišku, yra labai svarbios, e, skatinant policijos bendradarbiavimą šioje srityje. Tačiau bendradarbiavimo sutartis tarp JAV ir Europos nors yra ir svarbi, tačiau konkrečių žingsnių šioje srityje nesimta. Tiesa, duomenų bazių kūrimas vyksta sklandžiai, tačiau nepriklausomai nuo to, tarp valstybinio pobūdžio nusikaltimų daugėja. Nusikalt Pakeitimai nesibaigia ten, kur baigėsi valstybių sienos, todėl ypatingai keistis ir nacionalinėms e, valstybėms turimais duomenimis reikėtų e, keistis ir e, pirštų atspaudų, atspaudų informaciją. reikėtų, kad nacionalinės valstybės e, savo e, nacionalinės duomenų bazės suderintų su ES duomenų bazėmis. Pone Baro, ar jūs tikite, kad e, policijos ir teismų bendradarbiavimas paskatins didesnę Europos piliečių apsaugą? Ačiū labai. Dabar žodis e, ponui Brons iš Europos parlamento. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Švedijai už puikią galimybę pasistumėti į priekį laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje. Turiu pasakyti, kad netaip lengva pasiekti norimos pažangos. Turiu pasakyti, kad prieš keletą metų, kai Europos vadovų taryba norėjo parengti pagrindų sprendimą, tai po trijų metų ilgo darbo pasirodė, kad tokio pagrindų sprendimo parengti nepavyko. Taigi, Mūsų kelyje esama daug barjerų. Ir šiuo metu mes visi esame kelyje. Mes esame proceso dalis. Tiek nacionalinių parlamentų atstovai, tiek komisija, taryba, tiek Europos parlamentas. Ir Aš šiandien norėčiau pateikti keletą rekomendacijų. Manau, kad svarbu, jog tiek Europos komisija, tiek taryba laikytųsi tos pačios teisėkuros iniciatyvos, nes jei tokios iniciatyvos nebus, tai mes nieko ir nepasieksime. Komisija parlamentui teikia teisės aktų siūlymus, kurių pagrindų turėtų būti reformuotos ir derinamos mūsų teisės saugos sistemos. Kitas svarbus dalykas yra pasitikėjimas. Būtina, kad teisės saugos, teismų, policijos e, sistemos, e, teisinės ekspertizės sistemos būtų suderintos skirtingose valstybėse narėse, nes tik tokiu būdu mums pavyks išsiugdyti pasitikėjimą policijos e, darbu. Jei, pavyzdžiui, policijos ekspertizės ekspertizės laboratorijos darbu Lietuvoje nepasitikės kitos valstybės narės, tai mes nieko nepasieksime. Daug šiandien buvo kalbėta apie laisvę ir saugumo užtikrinimą. Tikrai nėra taip, kad turime pasisakyti arba už vieną, arba už kitą vertybę. Mums reikia, kad šios vertybės būtų derinamos. Kalbant apie egzekvatūros procedūros panaikinimą, turiu pasakyti, kad ne mes vieninteliai turime rūpintis pakeitimai šioje srityje. Kita vertus, jei bus taip, kad kiekviena valstybė laikysis savo pozicijos ir nedarys jokių nuolaidų, tai nepriimsime tokių priemonių, kurios e, skatins didesnį saugumą Europos Sąjungoje. Europos parlamentas yra teisėkuros institucija ir e, kadangi mūsų yra tiek daug, tai natūralu, jog um, procedūros yra gan sudėtingos ir aš manau, kad mes visi turime išreikšti ne tik politinę valią, bet ir daryti kai kurias nuolaidas, kad procesas pasistumėtų į priekį. Dėkuoju. Toliau sutikiu žodį Ispanijos kongreso atstovui ponui Kosido Guteirės. Ačiū, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti komisijos nariui ponui Baro bei Švedijos teisingumo ministrai, poniai Ask, už jų darbą siekiant gerai parengti Soholmo programą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes galime netyčia padaryti tris klaidas. Pirmiausia, tai yra tai, kad Europa prisims pernelyg ne, per daug e, tikslų, įsipareigojimų ir sieks padaryti kur kas daugiau, negu iš tikrųjų geba. E, laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Antra, atsakomybė galiausiai už visus veiksmus priklauso valstybėms narėms, nes būtent nuo valstybių narių priklauso, ar pajėgs bendradarbiauti policijos pajėgos bei teismai. Toliau, daugiau saugumo neturėtų reikšti daugiau biurokratijos. Kartais Europa, kai norėdamas spręsti kokią nors problemą, steigia naują agentūrą ar rengia naujus teisės aktus. Turėtume to vengti. Mes manome, kad mums nereikia Europos policijos. Mes manome, kad reikia gerinti policijos bendradarbiavimą. Nenorime, kad Europa taptų kažkokiu bunkeriu Esame įsitikinę, kad galime sustiprinti saugumą Europoje. Tačiau įsivaizduoti, kad tą galėsime padaryti ignoruodami visą pasaulį, yra didelė klaida. Mes negalime vidaus saugumo skirti nuo išorės saugumo. Kai kalbame apie terorizmo grėsmę, Turime suvokti, kad ši grėsmė yra tokia pat reali mūsų miestuose Europoje kaip ir Afganistane. Karteliai Kolumbijoje, žlugusios valstybės Afrikoje, visi šie dalykai vienai per kitaip e, veikia mūsų saugumą. Taigi, galvodami apie saugumą, turime turėti kuo platesnį viziją. Dėkoju. Toliau. Suomijos eduskuntos atstovas ponas Sasi. Haluan lämpimästi onnitella Ruotsia siitä. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti Švedijai už tai, kad Stokholmo programa tapo pirmininkančio Švedijos vienu prioritetu, kaip Hagos ir Tamperės programų tasa. Bet to norėčiau pastebėti, kad Ši programa plėtoja teisinės valstybės idėją Europos Sąjungoje. Būtų galima Europos Sąjungą palyginti su JAV, nes e, JAV aukščiausiasis teismas dažnai priima savo sprendimus e, remdamasis filosofiniais apmąstymais ir tie sprendimai yra jau vien todėl labai vertingi. Mes norime ginti pagrindinės žmogaus teisės, tačiau turime aiškiai suvokti, ką tos teisės reiškia. Kartais, klausydamas, kad Rusija yra nedemokratinė valstybė, galiu pasakyti, kad neteisingai operuojama teisės savokomis. Noriu visiems priminti, kad Kiekviena valstybė narė turi aukščiausiosius teismus. Yra ir konstituciniai teismai, kurie parengia puikius teismo sprendimus. Belieka tik tikėtis, kad valstybės narės labiau gilinsis į kitose valstybėse narėse priimamus teismų sprendimus ir iš jų pasimokys. Visose valstybėse, visose parlamentuose reikėtų daugiau dėmesio skirti Europos žmogaus teisų teismo sprendimams. Šio teismo sprendimai yra labai svarbus ir kuriant teisėkuros iniciatyvas. Manau, kad galėtume pasisemti išminties iš šio teismo sprendimų. Taip pat manau, kad ir ES turėtų kuo greičiau prisijungti prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos reikalavimo. Pone ministrė Ask taip pat pritarė šiai idėjai. Taip pat norėčiau priminti, kad reikia stengtis, jog būtų gerbiama žmogaus teisės ES, ypač kalbant apie stebėseną ir kontrolę. Kitas svarbus aspektas yra skaidrumas. Labai svarbu, kad Europos parlamentas ir kitos ES institucijos ir toliau stengtųsi skatinti skaidrumo metodo taikymą. Dėkuoju, toliau sutikiu žodį Europos parlamento nariui ponui Andrew Brons. Ačiū pirmininkė. Labai daug šiandien buvo jau kalbėta apie geresnį demokratiją, apie piliečių Europą. Na, aš beveik tam galėčiau ir pritarti. Aš iš tikrai norėčiau turėti ne piliečių ir ne supervalstybių Europą, o e, atskirų suverenių tautinių valstybių Europą. Be to, aš noriu, kad kiekvieną kartą, kai siekiama yra įgyveninti kokius nors supervalstybės planus, būtų rengiami referendumai. Kalbėti nieko nekainuoja. Labai lengva yra kalbėti apie laisvę bei demokratiją, tačiau realybė dažnai būna visiškai kitokia. Šioje šalyje, Belgijoje, Tik prieš keliarius metus vyriausybė uždraudė vieną iš stambiausių partijų. Vengrijoje kai kurių institucijos, institucijų atstovai viešai užpuolė opozicijos atstovus. Be to beveik kiekvienoje Europos valstybėje yra ribojama žodžio bei e, bei raiškos laisvė. Aš manau, kad mes turime laisvę diegti tikrą, diegti tikrą laisvę, o ne vien apie tai kalbėti. Dabar Graikijos uh, parlamento atstovė Sisi. Ačiū pirmininkė. Graikijos parlamento atstovų, kurie dalyvauja čia vardu, norėčiau padėkoti mm, pirmininkaujančiai Švedijai, parla, Europos parlamento atstovams visiems, kas dalyvavo rengiant šį renginį, nes mūsų bendarbiavimas duoda pridėtinės vertės teisės aktų leidybos procese, ypač tais klausimais, kurie susijęs su teisingumu ir saugumu visų, visiems mūsų piliečiams. Komisarė Baro, noriu pasveikinti Jūs ir visą Europos komisiją su tuo dokumentu, kurį parengėte dėl Stoholmo programos. Aš manau, kad jame atsispindi visa situacija ir yra uh, pateikti geri pasiūlymai dėl to, kaip kurti bendrą laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Graikijos parlamento nuomonę, gal pristatysiu nelabai detaliai, bet pagrindinius elementus. Tai yra, mes dėmesį ypatingą skiriame asmens duomenų apsaugai, bet tuo pačiu metu ir saugumo klausimams, imigracijos, prieglopščio klausimams. Visa tai, kas yra labai svarbu. Ir čia reikalingos bendros europinės taisyklės. Aš manau, kad vienas iš svarbiausių klausimų yra imigracija. Čia mums reikalingas bendras europinis požiūris mes turime išanalizuoti, kaip e, skirtingose Europos valstybėse yra suformuotos e, struktūros, e, sistemos veikiančios šioje srityje. Ypač tai aktualu valstybėms, kurios turi ES išorinės sienas. Noriu paklausti, kokiu žingsniu ketina imtis komisija, ką ji ketina padaryti, kas yra jos kompetencijoje, kad būtų galima pagerinti tas sąlygas, kuriuose mes laikome imigrantus, kuomet kalbame apie uh, kalėjimus Europoje saugumo teisingumo kontekste, tai tikrai yra nemalonu apie tai kalbėti, bet galbūt tai būtų kažkokia tai europinė utopija, svajonė, realybė yra visiškai kitokia. Aš manau, kad mums reikalinga visiškai kitokia infrastruktūra šioje srityje, kad būtų galima realiai užtikrinti saugumą ir teisingumą mūsų piliečiams ir pagerinti tas sąlygas, kuriuose mes priimame tuos, kurie atvyksta iš iš kitur. Dabar e, Lenkijos senato atstovas ponas Išom. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, mes kalbame apie Europą kaip bendrą laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Diskusijose apžvelgėme labai plačius klausimus, taip pat ir nelegalios imigracijos problemą. Aš norėčiau pasidalyti savo būkštavimais, pratesdamas kitų kalbėtojų mintį. Manau, kad mes jau turime patirties šioje srityje sakau mes turėdamas omenyje e, vidurio ir rytų Europos atstovus, nes esu iš Lenkijos. Taigi mes turime patirties, kuomet Europa buvo e, dirbtinai suskaldyta, padalyta e, geležinės uždangos į rytus, į vakarus. Mano šalis, mano piliečiai tikrai turi patirties šiais klausimais, todėl norėtumėm būti labai atsargus, ypač kai yra priimami teisiniai sprendimai, sprendimai, kurie siūlomi čia. Nes aš labai tikiuosi, kad tais sprendimais mes nepastatysime dar vienos sienos, kuria Europa atsitver, atsitvertų nuo kito pasaulio. Tai yra Europa būtų viena Europa būtų ten, kur žmonės gyvena laimingi, turtingi ir kita e, Europa, kita vieta, kur žmonės yra nelaimingi, kur nėra teisingumo, laisvės ir saugumo erdvės. Aš manau, todėl mes turime sutelkti dėmesį į tai, ką sako žmogaus teisų teismas, labai dažnai cituodamas konvencijos aštuntą straipsnį. Tai yra juridinis pagrindas, kuriuo turi būti paremti visi sprendimai sėtini su imigracija. Žmogaus teisų teismas pasakė, kad priverstinis imigrantų išvarimas iš valstybės e, labai dažnai turi tragiškų padarinių. Ne, tiek, ne, tiek, ne vien tik tai šiam asmeniu, bet ir visai jo šeimai. Ir todėl jis pažeidžia žmogaus teisų konvencijos 8 straipsnį. Aš taip pat manau, kad kai kalbame apie laisvės, turime nepamiršti ir skirti skirtumų, nes labai dažnai teismai priima labai skirtingus sprendimus, palyginti su žmogaus teisų ar Luksemburgo teisingumo teismo sprendimais. Ypač vėlgi norėčiau paminėti aštuntą straipsnį. Labai dažnai yra pasiklausoma privačių pokalbių be teismo sprendimo, be teismo sankcijos. Buvo netgi teisme bylų Vokietijoje Airija, pavyzdžiui, kur buvo įsiveršta į įmonės patalpas be teismo sankcijos. Tai visuomet yra teisės pažeidimai. Ne visuomet Luksemburgo ir Strasbūro teismai priima vienodus sprendimus šiais klausimais, todėl aš manau reikia atsižvelgti ir į tai. Na, Marija Graza Bilt iš Europos parlamento. Sorry. Uh, I would like to join. Norėčiau prisijungti prie kolegų uh, sveikinimų pirmininkaujančiai Švedijai, inicijavus uh, Stoholmo programą, kurią mes labai remiame. Ypač noriu akcentuoti ministrės Beatrys Aksk asmeninį ryštą užtikrinti, kad e, Europa būtų nukreipta į piliečius, kad piliečiai būtų centre. Aš manau, kad mes norime e, perteikti savo piliečiams, jog tikrai Europa nenori kurti tvirtovės, kaip daug kas sakė. Dabar dėl paties požiūrio. Aš manau, kad Lisabono sutartis, na bent jau aš taip suprantu, numato labai didelę atsakomybę mums, nes mes tapsime įstatymų leidėjais. Uh, taip pat. Todėl mūs, mums tenka labai didelė atsakomybė už tą įstatymų leidybos procesą. Noriu pateikti praktinį pavyzdį. Da, pra, pavyzdį. Dabar, pavyzdžiui, Europos parlamente turime labai rimtai pagalvoti apie uh, įvairius teisės aktus, kurie bus priimami uh, kartu, taip pat bus svarstomi Europos parlamente nuo gruodžio pirmos dienos ir mes turėsime galimybę dėl jų tarti žodį vien todėl, kad procedūros pasikeitė pasikeitė. Aš manau, kad pirmininkė turime būti labai atsargus čia. Vakar buvo pasakyta, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais ir todėl aš labai lauksiu minčių, kaip ir vakar jūs sakėte, kaip būtų galima tą bendradarbiavimą išplėsti, kad jis nevyktų vien tik per kozak. Ministrė sakė, kad galima derinti uh, vertybių gerbimą, mūsų piliečių teisių gerbimą, privataus teisio gerbimą ir at, iš kitos pusės visą reikalingą saugumo užtikrinimą. Aš labai tikiuosi, kad mes turėsime tikrai konstruktyvų, mažiau ideologišką, labiau pragmatišką, konkretų bendarbiavimą. Aš noriu paremti ką mano kolega Simon Busutil pasakė. Stoholmo programa numatyta penkeriems metams yra didžiulė, sudėtinga. Taigi pereikime dabar prie konkrečios praktinės įgyvendinimo veiklos. Pasistengime, kad per tą trumpą laiką, kiek mes turime, parodytumėm, kad mes ne vien tik tai gražiai šnekame, bet ir tikrai kažko pasiekėme. Ačiū pirmininkai. Ačiū labai. O dabar žodis ponui Bit iš Junktinės karalystės rūmų. Pone pirmininkė, noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Europos žmogaus teisų konvencija buvo paminėta kalbančiųjų iš Lenkijos ir Suomijos. Aš noriu pabrėžti, kad ES prisijungimas prie šios konvencijos yra būtinas. Tačiau mane neramina skirti sudėtinga jurisprudencija, kurią numato žmogaus e, pagrindinių teisių ir laisvų konvencija. Ir Europos teisingumo teismas e, Luksemburgė priimdamas sprendimus, jei turės remtis Europos žmogaus teisų e, teismo sprendimais, tai ką turės daryti nacionaliniai teismai, jie turės remtis dviemis e, skirtingais sprendimais. Kitas svarbus dalykas, kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai Europos arešto orderis. Aš remiu šią iniciatyvą. E, mūsų piliečiai nenori, kad nusikaltėliai išvengtų teisingumo. Todėl šis orderis yra tikrai puikiai priemonė, tačiau e, jis nebūtinai didina pasitikėjimą teismais kitose valstybėse narėse. Jei e, žmonės bus suimti ir sulaikyti už nusikalstamas veikas, kurios nepatenka į valstybės narės kompetencijos ribas, tai šis arešto orderis neatliks savo funkcijos. Daugelis kalbėtojų išreiškė pasitikėjimo e, teismų sistemose kitose valstybėse narėse svarbą. Aš manau, kad Europos arešto orderio procedūros taikymas visą laiką turi būti paremtas proporcingumo principu. Ačiū labai, Kesta Martinės iš Ispanijos. De. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Švedijos ministrą už puikų pirmininkavimą. Taip pat noriu pasveikinti poną Baro už puikų komisijos darbą, kuris atsispindėjo ir jūsų komunikate. Buvo išsakyta daug minčių apie ES ateities viziją. Noriu padėkoti visiems e, ir visoms prisidėjusiems prie darbo grupių pranešimų parengimo. Norėčiau tarti keletą žodžių apie vertybių Europą, apie laisvės ir teisingumo erdvės stiprinimą. Satori savo laiku yra pasakęs, kad e, svarbiausia yra tautų valia ir Dievo valia. Tai buvo bandymas įspėti apie artėjantį fundamentalizmą. Manau, kad Europa yra ta erdvė, kuri neišvengiamai turėtų tapti saugumo erdve. Kalbant apie duomenų apsaugą prieš dešimt dienų, e, kai kurios Ispanijos duomenų apsaugos e, agentūros susitiko bandydamos parengti e, tinkamesnės priemonės duomenų apsaugai sustiprinti. Manau, kad reikėtų parengti bendras priemonės dėl duomenų apsaugos ir ES bei tarptautiniu lygmeniu. Kitas svarbus dalykas - teismų bendradarbiavimas. Tačiau aš turėčiau pasakyti, kad kai kuriuose srityse ypatingai svarbu suderinti baudžiamosios teisenos teisės aktus. Ypač, pavyzdžiui, tyriant su terorizmu nusi susijusias nusikalstamas veikas arba prekyba žmonėmis. Ypač, kai prekyba žmonėmis vyksta siekiant seksualiai juos išnaudoti. Čia reikalingas didesnis teisinių aktų derinimas. Toks derinimas reikalingas ir um, vaikų seksualinio išnaudojimo bylose. Taip pat reikėtų stiprinti teismų bendradarbiavimą. Reikėtų stiprinti teismų ir prokuratūrų tinklų bendradarbiavimą. Pirmiausia, reikėtų numatyti teisinės ir administracinės pagalbos teikimo procedūras. Reikia, kad mūsų piliečiai pasitikėtų proceso teisų apsaugą. E, jie turėtų teisę kreiptis e, į teismą. Turėtų turėti teisę kreiptis į teismą. Taip pat Svarbu ir tai, kad valstybės narės keistusi informaciją be jokių kliučių. Taip pat reikėtų kalbėti apie Europos generalinę prokuratūrą tokios institucijos steigimą. Pone Pariza Kastanas. Gracias, eh, presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, kuris, kaip žinote, taip pat atstovauja ES pilietinės visuomenės interesus. Mūsų komitete atvyksta darbuotojų ir darbdavių atstovai, įvairių profsąjungų atstovai. Tai reiškia, kad mūsų komitetas susirenka visą pilietinę visuomenę. Praėjusią savaitę mūsų plenarinėme posėdėje dalyvavo 340 narių, kurie parengė pranešimą susijusiu Stoholmo programa. Pirmasis dokumentas susijęs uh, su uh, Stoholmo darbo atvarkės peržiūra, o antrasis pranešimas tai yra pranešimas e, savo iniciatyva, kuriuo siekiama tinkamiau organizuoti imigracijos politiką, e, kad joje būtų akcentuojama pagarba imigrantų žmogaus teisėms. Stokholmo programa yra labai svarbus dokumentas, kuria, kuriuo siekiama užtikrinti piliečių teisės. Europos piliečiai turi būti bendruomenės nariais, o toje bendruomenėje turi būti tinkamai apsaugotos jų laisvės, saugumas ir teisingumas. Taip pat reikia, kad būtų rasta pusiausvyrą tarp laisvės ir saugumo. Praeitis parodė, kad e, jei kovojant su terorizmu yra apribojamos laisvės, tai negalime kalbėti apie atvirą demokratinę visuomenę. Ir mano paskutinė pastaba susijusi su Europos migracijos politika, kuri yra visiems svarbi. Mūsų komitetas e, skatina bendro pobūdžio politiką, e, kurioje vienu svarbiausių elementų taptų suderinti teisų aktai. Mes norime, kad būtų daugiau skaidrumo, norime, kad migrantai būtų nediskriminuojami. Nusivyliau, kad pirmininkaujanti Švedija nesugebėjo paskatinti teisės aktų kūrimo, kuriais būtų skatinamas e, migrantų nediskriminavimas. Komisijos vicepirmininkas ponas Baro tikriausiai žino, kad egzistuoja Europos e, integracijos formas. Šis formas posėdžiavo ir praėjusią savaitę, buvo pakviestos įvairios ES valstybių už migracijos klausimus atsakingos organizacijos. Noriu paklausti, kalbant apie migrantų įtraukti, ar mes siunčiame gerą, teisingą žinę, pritardami komisijos pirmininko Baroso idėjai numatyti du skirtingus komisijos narius, atsakingus e, už e, vidaus reikalus ir e, emigraciją ir kitą komisijos narį atsakingą už žmogaus teisės. Ar tai nereiškia didesnės diskriminacijos? Dėkuoju, dabar žodį suteikiu Dimitrijos Papadimulis iš Graikijos parlamento. Ačiū, pirmininkė. Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų dalyvavimas svarstant pagrindinių teisų hartiją, kurią iki šiol svarstė vien nacionalinės vyriausybės, yra galimybė mums atkurti tą pusiausvyrą tarp saugumo ir laisvės. Kadangi pastraisiais metais matėme, kaip vardan didesnio saugumo buvo paminamas teisinės valstybės principas bei pažeidžiamas mūsų piliečių teisės. Su saugumo sistema yra kuriama pagal amerikietišką modelį, tačiau mes nesame Amerika. Manau, kad svarbu yra įsiklausyti į tai, apie ką kalbėjo Švedijos teisingumo ministrė ponia Askar ir komisijos narys ponas Baro. Ir aš norėčiau jūs kreiptis ir paklausti jūsų, kaip jūs ketinate formuoti bendrą politiką šioje srityje. Kai valstybės narės trijose valstybėse Čekijoje, Lenkijoje bei Junktinėje karalystėje pareikalavo, kad pagrindinių teisų hartė nebūtų joms taikoma. Juk dėl to atsirado juodoji dėmė mūsų teisingumo erdvėje. Antra, manau, kad mums reikia glaudžiau bendradarbiauti ir padėti teismams bei policijai bendradarbiauti tyriant nusikaltimus. Tačiau vėlgi, kaipgi mes tai darysime, jei neužtikrinsime politinės šių veiksmų priežiūros. Nes tuomet gali būti taip, kad uh, kovojant su nusikalstumumu bus paminamos e, žmogaus teisės. Kai kurios valstybės, e, tokios pavyzdžiui kaip mano, nenori, kad tai pasitiktų. Galiausiai imigracija. Europos Sąjungoje yra įtvirtinamas vienas svarbus principas. Aš kalbu apie solidarumo principą. Jis yra įrašytas e, daugybė dokumentų. Tačiau kągi matome real, realybėje. Migrantai yra visuomenės grupė, kurios teisės yra visiškai, kurių teisė, teisė visiškai nepaisoma. Vardan mūsų visų didesnio saugumo. Manau, kad pirmiausia mums reikia įgyveninti žmogaus teisų teismo nuosprendžius bei suformuluoti tinkamas e, e, migrantų teisų apsaugos priemonės. Ir galiausiai, ponė Baro, kaip tos šalis, tokios kaip Graikija, Ispanija, kurios e, priima didžiausius migrantų srautus, galiausiai turi mokėti už ES sienų patruliavimą. Mes turime siekti, kad našta būtų padalyta visoms valstybėms narėms, nes mes saugome ir kitas valstybės narės. Turime suvokti, kad migrantai turi prisitaikyti prie mūsų visuomenės, o tai reiškia, kad turime suteikti jiems teisę dirbti. Dėkuoju, ponas Schufs iš Belgijos. Ačiū pirmininkė. Per pirmąjį mūsų plenarnį posėdį aš pasakiau, kad teisė į saugumą turėtų būti užtikrinta visiems visiems mūsų piliečiams. Dabar norėčiau pakalbėti apie raiškos laisvę, nes pernelik retai apie tai kalbame. Belgijoje egzistuoja viena partija, kuri oficialiai e, neveikia, tačiau jos populiarumas nuolatos auga. Turėtume pagalvoti, kaip galima būtų užtikrinti, jog visiems leidžiama dirbti politikoje. Turime Europos Sąjungoje galvoti, kaip finansuojamos yra partijos, kaip e, užtikrinama yra jų veikla. Ši partija, partija, apie kurią kalbu, reikalauja, kad e, e, Flandrijai būtų suteikta nepriklausomybė. Gal tai ne visiems yra priimtina, tačiau šie žmonės turi teisę sakyti tai, ką nori. Ir e, tie įstatymai, kurie yra nukreipti Belgijoje prieš mano partiją, gali būti uh, kopijuojami ir kitose šalise ir tai būtų tikrai nepriimtina. Dėkoju, tačiau sutilkiu žodį ponui Fos iš Europos parlamento. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau pažymėti, kad Stokholmo programa yra labai svarbus žingsnis į priekį. Tai yra puikus Temperės bei Hagos programų tiesinys. Ši programa be abejo yra susijusi labai glaudžiai ir su Lisabono sutartimi. O Lisabono sutartis, kaip jau buvo kalbėta, suteiks naują pagreitį Europai. Be abejo, mes norėtume bendromis jėgomis spręsti migracijos prieglopšio problemas nes jie vienaip ir kitaip yra susijęs su mūsų saugumu, ar tai mums patinka ar ne. Ir vienaip ir kitaip turėsime ieškoti visų šių e, migracijos ir e, e, prieglopšio sprendimų. Mums reikia konkrečių priemonių, kurios leistų mums ieškoti realių sprendimų migracijos ir prieglopšio sritise. Toliau. Mūsų darbas be abejo yra svarbus ir e, aš manau, kad e, mes visi tai suprantame, bet vis dėlto turime elgtis atsargiai. Taisyklės, kurias siūlome, turi būti aiškius ir paprastos. Nes labai dažnai, būdami čia, Europos centre, mes pamirštame, kad e, mūsų taisyklės gali būti labai gražiai suformuluotos, tačiau uh, valstybėms narėms bus sunku jas įgyvendinti praktikoje. Nepamirškime, kad niekas nenori vykdyti nurodymų iš centro. Ponas Martinės jau kalbėjo apie tai, kad mes norime pokyčių. Mes norime stipresnio saugumo ir norime, kad šis saugumas būtų suderintas su pagrindinėmis laisvėmis ir teisėmis. Šiandienos jaunimas augo ir augo visiškai kitomis aplinkybėmis negu mes. Šiandien pasaulyje kaupiamos, degeneruojamos informacijos srautai yra, yra didžiuliai. Ir kartais ta informacija galima panaudoti ne piktais tikslais, negerais tikslais. Ir todėl turime ypatingą dėmesį teikti duomenų apsaugai ir, ir riboti saugomos asmens informacijos kiekius. Busek, Ačiū, tai buvo pasiskutinis pasisakymas iš dalyvių salėje. Dabar suteiksiu suteiksiu žodį pirmininkui Buzikui. King. Ačiū kolegos už tai, kad puikiai pirmininkavote šiam renginiui. Ačiū visiems kolegoms, kurie pasisakė e, šiame renginyje už jų nuostabius pasisakymus. Mm, suprantu, kad kalbėtojų sąrašas jau baigtas. Visi, kas norėjo pasisakyti, jau pasisakė, kolegos, sutinkate su tuo. Protestų nematau. Taigi, tuomet norėčiau paprašyti Švedijos pirmininkaujančios šalies teisingumo ministrės ponios Ask pasisakyti, ar pagėdautumėt pasakyti ministrė? Ačiū. Noriu padėkoti visiems už uh, pastabas ir komentarus, paskatinusius diskusijas. Ehm, aš ne visus klausimus sugebėsiu atsakyti, bet galbūt tai ir nebuvo toks pirminis ketinimas, kai ką aš jau pasakiau įžanginėme žodėje, tačiau į keletą, mano manimų, svarbiausių elementų aš norėčiau vis tik tai sureaguoti. Visų pirma, dėl kovos su nusikalstamumu, kad tai yra labai svarbu, tačiau aišku, kad šis darbas negali pakengti asmens teisių apsaugai. Tai yra esmė. Stoholmo programoje mes siekime pusiausvyros tarp e, pilietinių laisvių ir įvairių e, baudžiamųjų kovos su nusikalstamumu priemonių. Visuomet labai svarbu tinkamai subalansuoti šios du klausimus. Ir aš manau, kad mes e, Stoholmo programos projekte parengėme geresnį dokumentą, nei turėjome anksčiau ir dabar turėsime geras gairias darbui ateičiai. Kai buvo pasakyta, Labai svarbu rengiant tokią programą yra pagalvoti, kaip panaudoti ankstesnę programą, tai yra Hagos programą. Todėl buvo atlikta detali analizė. Mes pastebėjome, kad lengva yra priimti sprendimus, bet daug sunkiau juos įgyveninti. Todėl ir Stoholmo programoje yra visas atskiras skyrius paskirtas įvertinimui. Mes ten akcentuojame, kaip svarbu yra labai dėmesingai įgyvendinti visas patvirtintas nuostatas. Labai svarbu, kad paskui mes galėtumėm žmonėm paaiškinti, ką mes darome ir kodėl mes tai darome. Tai būtina turėti omenyje. Buvo taip pat kalbėta apie tai, kad labai svarbu yra pasitikėti tą informaciją, kurią mes gauname iš kitų institucijų, iš kitų tarnybų. Čia reikia paminėti DNR duomenis, teismo medicinos ekspertizės laboratorijų darbą. Aišku, kad jeigu e, teismui reikia pasikliauti, pavyzdžiui, informaciją, kurie atkeliauja iš Švedijos laboratorijos, tai teismas turi turėti galimybę žinoti, kad tai yra tikrai patikima laboratorija, kuri e, tinkamai dirba ir kad tikrai jos informacija gali būti įtraukta į šio teismo darbą. Mes suprantame, kad galbūt ne, ne, ne visi parlamentai yra patenkinti šio pasiūlymu, bet aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes kai eina kalba apie tokius praktinius sprendimus, jie yra būtini, jeigu norime, kad bendradarbiavimas vyktų daug kas kalbėjote, kad e, bendarbiavimas svarbus, tačiau daug kas nenori europinės policijos. Ir Stoholmo programoje apie tai nėra kalbama. Stoholmo programoje yra tik tai akcentuojama, kad, daug, kad yra svarbu daug geriau koordinuoti nacionalinių policijos tarnybų darbą ir tarpusavio um, veiksmus. Europolas galėtų būti tokia jungtis jungtis, kuri galėtų derinti policijos darbą ir ES, bet ir už ES ribų. Europo, Europolas tikrai galėtų būti tarsi papildoma priemonė greta to, ką atlieka nacionalinės policinės pajėgos. Aišku, didžioji dalis kovos su nusikalstamumu yra vietinio pobūdžio, tas darbas atliekamas vietoje ir tą reikia labai vertinti. Uh, Todėl labai svarbu, kad valstybės narės e, tikrai atidžiai įsiklauso į. Um, į tuos dalykus yra dažnai apie tai kalbama mūsų susitikimuose. Dėl prokuroro tarnybos. Stoholmo programoje yra minimos trys alternatyvos, kaip būtų galima plėtoti Eurojust e, bendradarbiavimą. Aišku, kad prokuroro lygmenių yra atitinkami reikalavimai, kurių reikia laikytis. Yra daug kas pasiekta su Hagos programa ir to reikia nepamiršti. Tačiau aišku, kad šiandien reikia rinktis, kuri iš alternatyvų būtų geriausia. Daug kas iš jūsų e, minėjote, kad nenorite Europos, kuri būtų tvirtovė, kuri atsitvertų nuo kitų žmonių. Uh, Aš džiaugiuosi, kad yra politinių jėgų, kurios galvoja, kad iš tikrųjų Reikia įsiklausyti į žmonių būkštavimą dėl migracinių srautų ir iš tikrųjų tai yra problema kai kuriuose Europos regionuose ir reikėtų tą naštą nuimti nuo tų regionų, pasidalinti ją. Ir Stoholmo programoje yra um, skyrius skirtas ir tam, kad būtų galima sukurti Europos prieglopščio sistemą iki 2012 metų. Mes turime visas priemonės, kurias galėtumėm panaudoti tam. Ir iš tikrųjų labai svarbu galvoti apie migracinių srautų suvaldymą, nes jeigu mes to nepadarysime, tuomet e, kils pavojus, kad tikrai izoliuosimės Europoje, nes iš tikrųjų ta problema yra ir reikia organizuotai dirbti, priimant tuos žmonės, kurie siekia atvykti ES dėl vienų ar dėl kitų priežasčių. Mes turime uh, taip pat glaudžiau bendradarbiauti su tomis valstybėmis, iš kurių daugiausia migrantų atvyksta. Todėl mes kūrėme šią programą, todėl mes galvojame, kad turime puikias galimybės bendradarbiauti su šalimis už ES ribų per įvairias programas. Frontex taip pat ir žiniasklaidoje yra dažnai vadinama represinė struktūra, tačiau taip nėra. Frontex yra mūsų institucija, kurios tikslas yra padėti nacionalinėms sienos kontrolės tarnyboms atlikti savo darbą, tiek atliekant uh, operatyvinę veiklą, bet taip pat ir keičiantis informaciją. Todėl labai svarbu, kad būtų stiprinamas Frontex, padedama jam dirbti. Daug kas sako, kad Frontexo funkcijas reikėtų plėsti, tačiau nedaug kas pasisako, kad reikia dar ir didinti e, jų išteklius, pajėgumus. O mes galvojame, kad tikrai apie tai reikia galvoti, reikia stiprinti nacionalinius Frontexo biurus, nes problemos skirtingose valstybėse narėse yra skirtingos. Aš norėčiau, kad pasienio kontrolė aišku, visų pirma būtų nacionalinės kompetencijos rytis, tačiau kad Frontexas galėtų prisidėti prie bendrų pastangų. Ir kai eina kalba apie europinį bendradarbiavimą, tai viskas susiveda į tai, kad Europa turi užtikrinti pridėtinę vertę, kad Europa turi padėti atlikti tai, ką sunku padaryti nacionaliniu lygmeniu. Ir pabaigai. Uh, vakar ir šiandien susitikimas buvo labai įdomus ir labai svarbus. Buvo labai įdomu išklausyti jūsų nuomonių, jūsų pastabų ir tikrai mes visą tai panaudosime tolesnėme darbe. Pirmininkaujantė šalis, komisija ir vakarų Balkanų valstybės taip pat nuolat palaiko ryšius. E, tai nėra ES valstybės narės, tačiau e, ta vizija, kurią mes kūrėme, e, yra galimybė joms tobulėti ir dirbti įstatymo viršenybės, kovos nusikalstamumus rytyje, imtis priemonių kovoti su korupcija, spręsti tikrai labai sudėtingas socialinės problemas. Aišku, ne visuomet nuomonės yra vienodos, ne visuomet yra e, lengva parinkti tinkamiausias politikos priemonės, kai tokios yra įvairios problemos. Aš jau aš manau, kad tokie sutikimai ir su vakarų Balkanų valstybėmis, tie sutikimai, kurie vyksta reguliariai, yra labai svarbus kad Europa tikrai e, nenusigręžtų nuo to darbo su kaiminėmis, kad nepamirštų, jog už mūsų sienų yra ir kitos valstybės. Pagrindinis mūsų bendradarbiavimo tikslas yra taikos kūrimas. Reikia nepamiršti to karo, kuris e, vyko neseniai Europoje ir reikalingos tos institucijos, kurios padėtų derinti teisės aktus kitus ir ieškotų civilizuoto būdo o, sutvarkyti žmonių santykius, išspręsti nuomonių skirtumus ir taip toliau. Taigi, šis susitikimas yra tikrai labai svarbus. Tai yra nuostabus pavyzdys to, kaip jūs dirbate, koks gali būti jūsų indėlis draugės Europos parlamentu. Aš manau, kad Stoholmo programa, tas e, kompas ir e, pamatų tolesniam darbui, kuris padės e, įgyvendinti tuos ketinimus, kurie turėtų būti patvirtinti galutinai gruodžio mėnesį. Ačiū. Minister, for... Ačiū labai, ponia, ponia ministrė, už įvairių problemų rezume už išreikštas abejonės. Ignacio Kosido Guterres iš Ispanijos parlamento norėtų pakomentuoti trečiosios darbo grupės išvadas. Mes pritarėme, nes turime dar laiko. Taigi, kolegai Kotirės žodį. Uh, Ačiū labai ponia pirmininkė. Mūsų darbo grupės tema buvo Europos piliečių apsauga ir pirmojoje pastraipoje mes raš, sakome, kad neturėtų būti skirtumo tarp teisės į gyvybę ir žmogaus teisų apsaugos. Tačiau manau, kad šis sakinys nėra visiškai teisingas, nes teisė į gyvybę yra svarbiausia teisė. Aš norėčiau, kad būtų kitaip suformuluota, kad neturėtų būti prieštaravimo tarp saugumo ir, ir žmogaus teisų. The... Jei trečiosios darbo grupės pranešėjas gal galėtų pakomentuoti šį pasiūlymą, tai yra mažas pakeitimas, ar trečiosios darbo grupės pranešėja yra salėje. Mes pasvarstysime šį pakeitimą. Pirmininkė, šis pasiūlymas iš ties yra geras, mes jam pritarėme. Ačiū labai už paramą. Aš taip pat buvau tos nuomonės, tačiau pranešėjas ar pranešėjai yra labai svarbus asmuo, tai yra pats svarbiausias asmuo, taigi todėl ir ieškojau pranešėjos akimis. Aš pritariu jūsų nuomonėje, tačiau nepritariant pranešėjai mes negalime pritarti pakeitimui. Komisijos nariui Baro žodis dabar. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijose. Pone Ask puikiai apžvelgė visas iškilusias problemas, o aš norėčiau pabandyti atsakyti į kitus klausimus. Pone David, jums atsakysiu į klausimą ir dar kartą pasikartosiu. Mes turime Europai suteikti ir duomenų apsaugos dimenciją. Tai yra labai svarbu. Aš jau kalbėjau apie migracijos politiką. Stokholmo programoje skiriamas deramas dėmesys šiai problemai, akcentuojant prieglopščio Europą. Marie Evin taip pat uždavė klausimą ir e, turiu pasakyti, kad Stoholmo programa numato naują požiūrį į partnerystę su trečiosiamis e, šalimis vystimasis ir migracija yra derinami, tai yra naujas požiūris. Noriu padėkoti ponui Buzutiliui už vidaus politikos svarbos akcentavimą. Mums reikia paralelių tarp laisvės saugumo ir teisingumo. Buvo išsakyti išsakyta mintis, kad nėra vieningos e, Europos policijos sistemos. Frontex agentūra tik koordinuoja išorės sienų apsaugos būrių darbą. Mes nenorime pažeisti subsidarumo principo, norime, kad ES įneštų papildomos vertės į nacionalinių valstybių veiklą. Policijos ir teismų bendradarbiavimui svarbu sukurti duomenų mainų sistemą. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Švedijai, kuri į Europos teisės aktus įtraukė ir Primo sutarties nuostatas. Kalbant apie vis ir e, antrosios kartos e, SIS sistemą, turiu pasakyti, kad e, informacija keičiamasi sklandžiai. Ir šis elementas ES taip pat yra svarbus. Atondo kalbėjo apie bendrą teisės saugos kultūrą. Sutinku, kad jos reikia. Reikia, kad teisėjai stažuotųsi kitose valstybėse narėse. Tik tokiu būdu sukursime pasitikėjimą skirtingomis teisės saugos sistemomis. Pane Kosido, savame suprantame, mes tikrai nenorime sukurti Europos policijos agentūros. Mes nenorime, kad Europa taptų tvirtovę, į kurią nebūtų įmanoma patekti kitiems. Tačiau manome, kad reikėtų tinkamiau panaudoti Europolo pajėgumus, siekiant apsisaugoti nuo organizuoto nusikalstamumo ar terorizmo apraiškų. Jokių būdų e, tai nereiškia, kad Europolas pakeis e, nacionalinių valstybių e, policijos funkcijas. Noriu padėkoti ponui Sasi. Ir visiškai pritariu jam, kad ES turi prisijungti prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos. Reikia akcentuoti ir skaidrumo svarbą. Mes nenorime sukurti um, supervalstybės, kuri atimtų kompetencijas iš nacionalinių valstybių. Manau, kad ES struktūros praturtina nacionalinės e, struktūras. Pone Sisi kalbėjo ir apie sulaikymo sąlygas. Ši tema svarbi ir pirmininkaujančiai Italijai. Mes turime renkti bandomuosius projektus, kuriuose būtų uh, kūriamos sulaikymo alternatyvos. Tai taip pat yra labai svarbu. Pone Šikon kalbėjo apie Strasbūro ir Luksemburgo teismų sprendimų derinimą. Jei ES prisijungs prie Europos žmogaus teisų e, konvencijos, tai ji privalės e, atsižvelgti į šios konvencijos e, nuostatas. Pone Bild, ir jums norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tai, kad užsiminėte apie nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento bendradarbiavimo svarbą. Kažkada aš irgi buvau Prancūzijos parlamento narys. Ir ta patirtis praplečia akiratį. O manau, kad būtent nacionalinių parlamentų atstovai gali pasidalinti labai brangia ir vertinga patirtimi su Europos parlamento nariais. Buvo kalbėta ir apie žmogaus teisų konvencijos ir pagrindinių laisvių konvencijos konfliktą. E, tačiau aš įsitikinęs, kad šie du teisės dokumentai gali būti suderinti. Dėl Europos arešto orderio ši priemonė yra labai naudinga, tačiau ją reikia taikyti tinkamai ir atsižvelgiant į proporcingumo principą. Kalbant apie proceso dalyvių apsaugą, ponė Betris, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad ES dabar yra jau susitarta dėl pagrindinių proceso dalyvių apsaugos. Tai yra tai, kad proceso dalyviams bus teikiamos vertimo paslaugos ir jie bus tinkamai informuojami apie teismo procesą. Pone Martinės, jūs visiškai teisus kalbėdamas apie sudėtingus nusikaltimus. Manau, kad sunkus nusikaltimai e, turi būti tinkamai nubausti. Bariza. Pone Bariza, Kastanas kalbėjo apie ekonomikos e, ir socialinių reikalų komitetą buvo iškelta integracijos idėja. Jungtinių tautų konvencijoje yra numatyta, kad e, gerai integruoti migrantai tampa turtu tai valstybei, kurioje jie dirba. Tačiau jei įtrauktis nepavyksta, tuomet pridėtinė vertė nesukuriama. Manau, kad e, Stokholmo programa tinkamai atsako į šiuos iššūkius. Pone Papadimulis, kalbant apie išlygas, e, nemanau, kad jos reiškia, jog mes visiškai nepasistumėsime į priekį. Manau, kad reikėtų tinkamai apsaugoti privačią asmenų sferą ir nemanau, kad ES taps tuo didžiuoju broliu, stebinčiu ir kontroliuojančiu savo piliečių gyvenimą. Pagaliau atsakydamas į pono Vos klausimą turiu pasakyti, kad duomenų apsauga yra svarbi. Svarbu sukurti tokias priemonės, kurios dėrėtų su privataus gyvenimo neliečiamybė. Manau, kad privataus gyvenimo apsauga turėtų būti užtikrinta kiekvienu atveju. Galbūt nesugebėjau atsakyti į visus užduotus klausimus, tačiau noriu pabrėžti, kad kartu su Beatris Ask aš labai susidomėjęs klausiausi jūsų pastabų ir komentarų. Ačiū labai. Very, very much. Labai dėkuoju komisijos nariui. Gerbimiai kolegos beveik baigiame savo posėdį, bet prašyčiau dar 5-7 minučių, kadangi kai ką palikome pabaigai. Pirmiausia, norėčiau dar kartą padėkoti ES pirmininkaujančiai Švedijai, kuriai čia atstovauja ponas Per Westerberg ir ponia Ask kuri yra Švedijos teisingumo ministrė. Dėkoju Jums už puikų darbą. Kolegos, Jums leidus, norėčiau pasakyti, kad Komisijos narys atsakingas už laisvę, saugumą ir teisingumą, ponas Baro, taip pat labai svariai prisidėjo prie mūsų diskusijos. Labai Jums dėkoju už dalyvavimą šiame renginyje bei už Jūsų darbą. Pirmininkė, dabar aš norėčiau Jums suteikti progą ištarti keletą žodžių. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, Pane ministrė, komisarė, gerbėmėjai, ponai ir ponios. Visi reikalavo veiksmų per šīs dvi dienas. Informacijos keitimas, kova su organizuotu e, nusikalstamumu, tarptautiniu nusikalstamumu bei diskriminacija buvo iškeltos kaip vienas iš svarbiausios pro, problemų. Buvo kalbėta apie tai, kad mūsų da, laukia daug darbo per uh, kitas ateinančias savaitės. Kalbėjome apie tai, kad būtina kurti bendrą uh, laisvės ir saugumo ir teisingumo erdvę. Tai daryti nebus lengva. Aš pasišymėjau, kad daug kas kalbėjo apie tai, kad labai svarbu yra tinkamai gyveninti Stokholmo programą bei nenutraukti dialogo, tokio, kuris vyko per šį parlamentų susitikimą. Kaip minėjau vakar, nacionaliniai parlamentai aktyviai dalyvauja padedant užtikrinti, kad ES taikomos priemonės yra pačios geriausios. Visi suprantame, kad mums reikia pragmatinių sprendimų, kurie galėtų palengvinti tolesnį programos įgyvendinimą. Būtent todėl ES pirmininkaujanti Švedija paprašė, kad gruodžio 11-12 dienomis e, Stokholme įvyktų e, neįlinės parlamentų pirmininkų susitikimas. Toks susitikimas e, buvo numatytas 2010 m. gegužės 15 d. Tačiau dabar mes suprantame, kad turime jį paankstinti, kadangi turime aptarti, kaip turėsime prisitaikyti prie Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Akivaizdu, kad turime keistis informaciją bei geriausią praktiką. E, ypač subsidarumo principo, principo stebės, stebėjimo srityje. Reikėtų geriau koordinuoti ir mūsų parlamentų darbą. Vakar jau buvo kalbėta apie tai, kad nacionaliniai parlamentai turėtų išsiaiškinti, kaip galima būtų geriausiai prižiūrėti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Ponios ir ponai, per, šį dvi, e, dien, e, šias dvi, e, per dvi dienas mes kalbėjome apie tai, kaip galėtume geriau prižiūrėti, prižiūrėti ES veiksmus. Galiausiai aš niekiek nebejoju, kad jūs, nacionalinių parlamentų nariai, puikiai atliksite savo darbą ir puikiai prižiūrėsite, kaip įgyvendinama yra Stoholmo programa. Kad jūs tinkamai pasirenksite šiam darbui. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Buzekui už pagalbą pirmininkaujant šiam renginiui. Ir taip pat linkiu kuo geresnės sėkmės ir kloties Ispanijos parlamento pirmininkui, kuris surenks ir kitą mūsų susitikimą ir jam pirmininkaus. Gerbėjai kolegos, jums leidus, aš taip pat norėčiau kai ką pasakyti. Mes svarstame nepaprastai svarbę temą - laisvė, saugumas, teisingumas. Tai buvo labai svarbus parlamentų susitikimas. Aš pasižymėjau, kad jūs kalbėjote apie įvairiausius klausimus - saugumas ir žmogaus teisės, tarptautinės nusikalstamumas, migracijos politika, žmogaus teisės, Frontexas, kova su narkotikų priekyba, duomenų apsauga ir taip toliau. Turėsime ir ateityje spręsti šias problemas. O šiandien turime tris dokumentus, kurias parengė mūsų darbo grupės. Šie dokumentai yra geras pagrindas tolesniam mūsų darbui. Darbui, kurio tikslas yra pasirengti Stoholmo programai, kuri turėtų būti patvirtinta gruodžio mėnesį. Mes linkime sėkmės Švedijai ir raginame jūs nedelsti, nes jūsų veiksmų reikia mūsų piliečiams. Bet yra dar vienas labai svarbus dalykas. Aš privalau pasakyti kai ką, kas peržengtų mūsų temos ribas. Ir tai yra štai kas. Europos parlamentas privalo bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Lisabono sutartis įsigalios po kelių savaičių, šių metų gruodžio pirmą dieną. Mes uh, to siekiame, už tai kovojame ilgą laiką. Nacionaliniai parlamentai formuoja nacionalinį teisyną. Ir dabar jūs galėsite prisidėti prie Europos uh, teisės e, aktų kūrimo. O Europos parlamentas įsigaliojus Lisabono sutarčiai įgys daugiau galių. Tai yra puiku. Mes turime glaudžiau bendradarbiauti, o tam reikia renktis. Taigi aš dabar jūsų prašyčiau, prašyčiau jūsų pagalbos rengintis mūsų glaudesniam bendradarbiavimui. To labai reikia. Mums reikia jūsų pagalbos Ir tikiuosi, kad jums reikia mūsų pagalbos. Mums reikia glaudesnių kontaktų. Pirmasis toks kontaktas įvyks gruodžio mėnesį, kai visų mūsų parlamentų, Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų generaliniai sekretoriai susitiks čia Briuselėje. Be to, gruodį įvyks Europos parlamentų bei nacionalinių parlamentų pirmininkų susitikimas, kurį surengs, e, rengia Švedija. Galime galvoti ir apie kitas bendradarbiavimo galimybės, apie bendradarbiavimo tinklus. Mes jau turime Kozaką, puiku, turime ir tokius uh, jungtinius parlamentinius susitikimus. Kai pirmininkavimą ES perims Ispanija, atsiprašau kolegų iš Ispanijos, pamiršau jų šalies pavadinimą, šalis labai svarbi. Taigi, prieš kelias dienas lankiausi Ispanijoje ir žinau, kad Ispanija labai aktyviai rengėsi pirmininkavimui. Ir per kitą pusmetį įvyks dar vienas e, e, parlamento susitikimas. Bet turime bendradarbiauti ir komitetų lygmenį. Mums reikėtų renkti ir e, bendrus Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų komitetų susitikimus reikia kurti jų bendradarbiavimo tinklus. Niekiek nebejoju, kad internetas e, padės mums dirbti sparčiai ir veiksmingai, nes piliečiai nori, kad mes dirbtume veiksmingai, kad mes imtumėmės veiksmų nedelsdami, kad mes ne, nedelstumė uh, rengdami teisės aktus. Kolegos, Šios diskusijos pabaigoje norėčiau pasakyti štai ką savo kolegai, ponui Vesterbergui norėčiau asmeniškai padėkoti už jo pagalbą pirmininkaujant šiam renginiui bei už jo bendradarbiavimą su Europos parlamentu, vėlgi e, rengiant šį renginį. Šis bendradarbiavimas buvo labai svarbus. Kitas jungtinės parlamento susitikimas įvyks, kai Europos Sąjungai pirmininkaus e, Ispanija, kaip minėjau, ir šis susitikimas įvyks čia, Europos parlamente. Taigi mes dar kartą susitiksime. Nekantrai to lauksiu. O dabar norėčiau padėkoti Jums, gerbėjai kolegos, už Jūsų pasisakymus, už Jūsų darbą ne tik plenarinėme posėdėje, bet ir darbo grupėse, už tai, kad Jūs prisidėjote prie e, parengtų dokumentų. Jūsų indėlis buvo labai svarbus, o jums tikriausiai yra žinoma, kad parla, labai svarbu, kad e, parlamentai remtų ES projektą, ES pasiūlymus. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kiekvieną dieną bendrauja su savo piliečiais. Ir todėl turime ypatingą atsakomybę. Turime bendradarbiauti su visomis trimis institucijomis bei su savo nacionalinėmis vyriausybėmis. Taigi, sėkmės jums ir iki pasimatymo ateityje. Okay.